Good afternoon, ladies and gentlemen. Labą dieną visiems po pietų. Norėčiau pradėti mūsų popietinį komiteto posėdį. Tikiuosi, kad kolegos, kurie dar nespėjo ateiti, netrukus ateis į posėdžių salę mūsų darbo tvarkė. Labai įdomi šitam popietiniam posėdžiui. Pirmiausia, noriu pasisveikinti su Rumunijos ministrė ponė Rovana Plamb. Rumunija dabar pirmininkauja ES tarybai nuo sausio pirmos ir šiandien mes turim garbės išklausyti iš ponios ministrės Rumunijos pirmininkavimo prioritetus Taip pat pakalbėsime apie regioninę plėtrą, apie regioninę politiką. Dirbsim įprastiniu būdu. Iš pradžių steiksiu žodį gerbiamai ministrijai, o tada regi komiteto nariai galės pateikti klausimų, komentarų. Taigi, iškart suteikiu žodį poniai ministrai, prašom. Dėkui, pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Iš tiesų man malonumas būti čia šiandien jūsų komitete. Norėčiau pristatyti Rumunijos pirmininkavimo prioritetus. Noriu padėkoti už tokią galimybę. Rumunijos pirmininkavimo programa siekia mm, sustiprinti ES politinę darbo tvarkę ir mes susitelksime ties svarbiais politiniais klausimais, būsima sanglo, ties būsima sanglaudos politika, o tas kontekstas, mm, kuriame vyksta mūsų pirmininkavimas, yra susijęs su įvairiom problemom, kurios įtakoja tiek piliečių gyvenimą, tiek vyriausybę. Mes esam ir realūs, ir ambicingi mūsų pirmininkavimo siekiuose. Realūs, nes mūsų pirmininkavimų įtaką darys Europos parlamento rinkimai ir tokie sudėtingi uh, teisiniai aktai, kaip daugiametė finansavimo programa, nebus užbaigta šioje parlamento kodencijoje ir tai bus, aišku, susiję su sanglaudos dokumentais ir dėrybomis dėl jų, bet bet kuriuo atveju mes norime kuo daugiau padaryti, kad kuo arčiau priartėtume prie sutarimo, mes norime būti uh, tas mm, objektivus tarpininkas mum įgyvendinant Europinę darbo tvarkę. Mūsų pirmininkavimas orientuotas į žmonės, į piliečius. Sieksime judėti į priekį tiek teisėkuros, tiek neteisėkuros srityje, kad Europos piliečiai, europiečiai pamatytų apčiuopiamus mūsų darbų rezultatus, kad prisidėtume prie stipresnės labiau demokratinės sąjungos, kur yra arčiau savo žmonių. Debatai dėl Europos ateities yra labai svarbus. Tikimės, kad viršūnių sustikimas Sibil 9 gegužės bus svarbus žingsnis tą linkme. Tai bus e, svarbus momentas siekiant stipresnės, vieningesnės, e, glaudesnės ir demokratiškesnės Europos. Mūsų pirmininkavimo šūvis e, sanglauda yra bendra, bendra europinė vertybė. Ir tas šūkis atspindi bendradarbiavimo ir vienybės tarp valstybių narių būtinumą, taip pat atspindi tai, kad turime uh, užtikrinti tą glaudesnę teritorinę, ekonominę, socialinę sanglaudą. Mūsų logotipas yra e, stil, stilizuotas dači laikų vilkas ir simbolizuoja dinamišką, e, daugia kultūrę ir stiprią Europos Sąjungą. Mūsų teisėkuros ir neteisėkuros prioritetus galima uh, sugrupuoti į keturias grupės - konvergencijos Europą, saugesnė Europą, bendrų vertybių Europą ir Europą kaip mm, bendras veiksmų pagrindas. Aš susitelksiu į pirmąjį ramstį, nes tai liečia regi komiteto tuos teisėkuros dokumentus, su kuriuo dirba regi komitetas. Ir mes norime, kad uh, ES politikos vykdymas būtų visiems naudingas, kad čia nebūtų pralaimėjusių, tik laimėtojai. ES ekonomika yra įtakojama nacionalinių ekonomikų konvergencijos galimybės. Dėl to sanglauda, bendra rinka ir ES ekonomikos konkurencingumas yra mūsų vieni pagrindinių prioritetų. Sanglaudos politikos teisės aktų rinkinys yra labai svarbi kitos daugiametės finansavimo programos dalis. Mes sveikiname komisijos pateiktą pasiūlymą, ypač kai kalbame apie norą mažinti administracinę naštą, didinti lankstumą ir proporcingumą. Tai atspindi abiejų teisėkuros institucijų sieki supaprastinti sanglaudos politiko, politikos veikimą, padaryti ją veiksmingesnė ir efektyvesnė, ypač naudos gavėjam. Mes e, jau savo darbose remiamės tais darbais, e, kuriuos padarė Austrija ir nagrinėjame visus reglamentus, kurie yra sanglaudos dokumentų rinkinio dalis ir ypač didelį dėsmę, dėmesį skiriame bendrųjų nuostatų reglamentui. Rumunija savo pirmininkavimo metu planuoja e, toliau tęsti dėrybas, kad būtų pasiekta ženkli pažanga tarybos lygmenių, kad būtų pasirengta trilogui su parlamentu kad e, teisė kuros dokumentai būtų deramų laikų patvirtinti, kad galėtume užtikrinti veiksmingą sanglaudos politiką po 20 metų. Mes sieksime, kad būtų pasiektas bendras, bendrasis požiūris, e, e, dalinis bendrasis požiūris dėl bendrųjų nuostatų reglamento remsimės Austrijos metu padarytą pažangą ir diskusijomis dėl daugiametės finansavimo programos. Ir dėl to mes tęsime ir spartinsime dėrybas dėl tų likusių šešių teminių blokų sąlygų ir veikimo e, pagrindų finansinės paramos, finansinio valdymo, monitoringo vertinimo, komunikavimo ir matomumo, e, subjekto ir apibrieščių ir finansinio pagrindo, kalbant apie Europos regionų plėtros fondo ir sanglaudos fondo reglamentus. Toliau tęsime diskusijas, remdamėsi e, tuo įdirbiu, kurį padarė Austrija, e, siekdami tarybos pozicijos. Tas pats numatyta ir antrajam blokui galinančios sąlygos ir pagrindų sistema. Vyksta nuo sausio mėnesio diskusijos techninių lygmenių dėl Interreg, bet bendros, bendro požiūrio kol kas nepasiekėme dirbsime toliau, rengdamiesi tarp instituciniam dėrybom su Europos parlamentu tiek politinių, tiek techninių lygmenių, kai abi teisėkuros institucijos turės atitinkamus dėrybų mandatus. Taryba turi dėrybų mandatą dėl programavimo ir strateginio planavimo ir dėl valdymo ir kontrolės nuostatų. Nes dėl to buvo susitarta Austrijai pirmininkaujant, o Rumunijos pirmininkavimo darbai tai 25 birželio bendrųjų reikalų ministrų taryboje tikimės ministrai patvirtins visą darbą atliktą per semestrą ir nubrieš tolesnės gairės. Makroregioninė strategija. Čia, kalbant apie bendradarbiavimą, tikimės, kad pavyks susitarti dėl tarybos išvadų, dėl, bendro įgyvendinim, dėl bendros įgyvendinimo ataskaitos. Mūsų pirmininkavimas tikimės duos apčiuopiamų rezultatų suprantame, kad tokių rezultatų pasieksime tik tada, kai mūsų rems tiek ES valstybės narės, tiek institucijos. Labai tikimės jūsų paramos, nes nuo to priklausys mūsų sėkmingas pirmininkavimas ir jo konkretus rezultatai. Kalbant apie sanglaudos politiką, planuojame organizuoti mm, keletą svarbių renginių mūsų pirmininkavimo metu. Tai bus neformalus ministrų susitikimas, neformali ministrų taryba skirta sanglaudai 11-12 balandžio. Taip pat bus 13-14 birželio neformalus ministrų susitikimas skirtas urbanistikai ir taip pat regionams skirtas viršūnių susitikimas 13-15 kovo. Mes labai kviečiame jūs į tuos renginius. Ir taip pat norėčiau paminėti, kad mes esam atviri, esame pasirengę atviram dialogui, esame pasirengę išklausyti jūs, išklausyti valstybės narės kad galėtume judėti į priekį e, su sanglaudos politikos teisėkuros aktais, nes jie iš tiesų labai svarbus. Noriu padėkoti Jums už Jūsų darbus, už Jūsų kovą ginant sanglaudos politiką, kuri lieka svarbiausia investicinė politika ES lygmenių. Ir mes iš tiesų stengsimės kiek galėdami, kad kartu su jumis turėtume tą stiprų europinį projektą, kuris atneš naudos visoms, visiems Europos piliečiams. Turime užtikrinti tvarų vystimasi, konkurencingumą, ekonomikos augimą. ir visa tai mūsų piliečių labui. Ir norėčiau pasakyti, kad esu tikra, kad mums pavyks, o kaip Rumunijos Europos fondų reikalų ministrė, o dabar čia Rumunijos pirmininkavimo atstovė, noriu užtikrinti, kad mes ginsime sanglaudos politiką turint galvojos ryšį su kita daugiametė finansavimo programa. Ir manau, kad pasieksime gerų rezultatų, žinau jūsų nuomonę ir esu labai laiminga galėdama šiandien būti Europos parlamente ir norėčiau padėkoti jum visiems už viską, ką padarėte, už tai, ką darote. O dabar norėčiau išklausyti jūsų nuomonių, jūsų komentarų, pasistengsiu atsakyti į jūsų klausimus. Dėkui, kad mane išklausėte. Ačiū, gerbiamą ministrę. O dabar suteiksiu žodį Europos parlamento nariams ir mūsų komiteto svečiams. Šiaip mes pradedame nuo koordinatorių. Jie klausia pirmiausia. Dabar posėdėje dalyvauja trys iš jų, tad nuo jų pradėkime ir šį kartą, o paskui galės klausti kiti komiteto nariai. Pone Krėl, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone ministrė, labai džiaugiuosi matydama jūs čia mūsų posėdėje. Atleiskite už tokį kelių minučių pavėlavimą į posėdį, bet vyko mano regiono Europos sustikimas. Turėjau jame dalyvauti. Ten taip pat buvo klausima, kaip vyksta koordinavimo procedūros. Dėl to tas pavėlavimas. Džiaugiuosi tuo, kad pirmininkaujantį Rumuniją mano, jog sanglaudos politika yra labai svarbi. Tai yra puikus ženklas, tai yra politinis signalas siunčiamas valstybėms narėms. Tai reiškia, kad solidarių investicijų klausimas tikrai ir toliau bus keliamas ir laikomas svarbiu, tikiuosi kad tai padės vėl padidinti pasitikėjimą Europos Sąjungą. Tai bus tas signalas, kad bus investuojama Europos Sąjungos regionus, miestus, savivaldybės, į, vis, į visus regionus tęsis ir kad visi tie pradėti veiksmai bus toliau tęsiami. Kaip jau girdėjote šį rytą, nagrinėjame bendrojo reglamento pranešimą. Mes esame parengę savo poziciją, noriu padėkoti visiems, kurie padėjo mums. Manau, kad pasiektas rezultatas yra tikrai puikus. Ir tikiuosi, kad plenarinėme posėdėje vasario mėnesį taip pat sulauksime reikiamos balsų daugumos, gausime įgaliojimus ir galės prasidėti dėrybos su pirmininkaujančia valstybė. Esu įsitikinusi, kad deputatai, Europos parlamento nariai taip pat turi tam tikrą atsakomybę. Prieš pradant rinkiminę kampaniją mes turime dar atsakomybę užbaigti pradėtus darbus, kad sanglaudos politika tiek, kiek įmanoma, būtų ta politika, dėl kurios deramasi. Kai tik gausime įgaliojimus, tuo pasirūpinsime, nes kalbėsime apie šios politikos valdymą, apie įvairių dalykų programavimą pagal ją ir tikiuosi, kad mums pavyks pajudinti ir kitus blokus. E, parlamentas yra pasirengęs imtis atsakomybės ir dirbti šiuo klausimu. Tikiuosi, kad iki balandžio mėnesio plenarinės sesijos būsime užbaigę tų pirmųjų blokų nagrinėjimą. Manau, kad tai bus naudinga ne tik Europos parlamento darbams, bet taip pat tai bus ta priemonė, kuri leis sukurti ES piliečių didesnę, didesnį pasitikėjimą ES. Jie supras, kad darome viską, ką galime, kad stengiamės, kad investicijos tęstusi. Tačiau Gaila, kad nepavyks dėl finansinės programos susitarti iki galų jūsų pirmininkavimo metu, bet vis dėlto galėsime numatyti šį beitą ateinantiems metams, bus galima numatyti regionams tam tikrus žingsnius, kad šie galėtų planuoti tolesnius savo žingsnius. Šiandien balsavome dėl bendrųjų nuostatų. Su interega esam pažengę šiek tiek toliau Ir manau, kad šešėliniai pranešėjai taip pat dar norės šį beitą pasakyti apie visą tai. Pirmosios darybų datos jau yra atspindėtos programoje. Tikiuosi, kad e, regioninis anglaudos fondas uh, turės reikimą finansavimą ir kad balandį galėsime balsuoti ir pradėti trilogo sustikimus. Mes imamės tokios atsakomybės savo rinkėjų atžvilgių ir regionų atžvilgių. Galiu jūs tik paremti. Būtina, kad žengtume pirmin greičiau taryboje taip pat ir tikiuosi, kad turėsite į savo įgaliojimų apriepti įtraukti dar ir kitus blokus, nes tai būtų puikus signalas pirmininkaujančiai valstybei kaip tokiai. Pirmą kartą Rumunija pirmininkauja, aš net nesuvokiau iki šiol to dalyko. Noriu nuoširdžiai palinkėti Jums sėkmės, nes Jūsų pirmininkavimas bus trumpas, kalbant apie bendradarbiausių Europos parlamentu. Bet darysime viską, kas priklauso, kad tai būtų tas pirmininkavimas, kurį galima būtų pavadinti sėkmingu. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Pone Mašyč, žodis Jums. Pone Mašyč. Dėkoju. Pone ministrė, noriu pasveikinti atvykusiai mūsų komitetą. Džiaugiuosi tuo, kad Rumunija dabar pirmininkauja ministrų tarybai. Rumunija yra viena iš buvusių komunistinių valstybių. Kroatija 2020-aisiais e, pirmininkaus. Ir mums dar yra laiko iš jūsų pasimokyti. Tikiuosi, kad pasimokysim nemažai. Vyko keletas trilogų jau e, kalbant apie regioninės politikos plėtrą. Ir aš tikiuosi, kad jums teks užbaigti tuos trilogus, tačiau laukiame rinkimų, vyks Europos parlamento rinkimai, turime į tai taip pat atsižvelgti, tikiuosi, kad jūs iki tol dirbsite labai sėkmingai ir parodysite visiems, kad rytų Europos šalis gali taip pat puikiai pirmininkauti. Ir kad nebūtinai bus šimtų procentų laikomasi tų nurodymų, kuriuos duoda komisija. Tai nėra visais atvejais būtina. Ponas Van Miltenburg, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. E, Labą dieną, ponė ministrė. Sveiki, sveiki atvykusi mūsų komiteto posėdį. Kaip sakėme, sanglaudos politika yra vienas iš mūsų prioritetų. Tai buvo pasakyta ir jūsų programoje. Tačiau aš mėgstu Britus pacituoti ir pasakyti, kad svarbu yra pateikti visko įrodymus to, ką ruošiesi daryti. E, Siekiai yra, bet detalių maža. Galbūt galima plačiau paaiškinti tos jūsų tikslus. Norėčiau žengti dar žingsnelį pirmin ir pasakyti, jūs kalbėjote apie interreg, bet nepamirškime ir kito dalyko. Europos e, sienų bendradarbiavimo mechanizmo, apie tai nebuvo kalbėta visiškai. Mano klausimas būtų toks, ar tai yra jūsų pirmininkavimo prioritetas, kokios yra pagrindinės kliūtis, kurias išvelgiate dabar, su kuriomis turėsite tvarkytis taryboje. E, kodėl taryboje dar yra blokuojami kai kurie dalykai, ką manote daryti, kad būtų galima mums kuo greičiau pradėti dėrėtis, ypač dėl pasienio mechanizmo. Tai nėra susiję su daugiamete finansinė programa. Finansai čia, taip sakant, nevaidina jokio vaidmens. Esame laukiame bendro požiūrį šitą klausimą, klaus, dėl šito klausimo. E, kaip vyksta visas dėrybų procesas, kaip komitetas mes jau esame išreiškę savo susirūpinimą ir daug svarbių klausimų susijusių su pagrindiniu reglamentu yra įdėta į tą vadinamąją dėrybinę dėžutę. Tai reiškia, kad taryba iš pradžių nori pasiekti sutarimą šiuo klausimu ir kad mes kol kas dar negalime dėrėtis. Tačiau žvelgiant iš bendros perspektyvos, tai nėra labai demokratiška, tai visiškai nerodo pagarbos e, mūsų parlamentui. Norėčiau paklausti, kokia jūsų pozicija šiuo klausimu ir ką ketinate daryti, kad, daryti, kad tos darybos kuo greičiau galėtų prasidėti, nors ir tebėra dėrybų dėžutėje tas dalykas. Na ir paskutinis dalykas, bet taip pat labai svarbus. Praėjusią savaitę Europos parlamentas priėmė reglamentą dėl ES biudžeto apsaugos, jeigu mus ištiktų deficitas, deficito problema. E, tai ar teisinės valstybės principai išliktų taikomi toliau. Mes Manome, kad tai yra šankstinė sąlyga tam, kad būtų galima tinkamai gyventinti daugia metinę finansinę programą po 2020 metų. E, dėl e, to, kad gali nukentėti ES finansiniai interesai, yra reiškiamas rimtas susirūpinimas. Rumunija yra viena iš, jūsų, iš tų šalių, tai yra jūsų šalis, kuri gali nukentėti. Tad mano klausimas jums, kaip neutraliam asmeniu, būtų toks, ką ketinate daryti, kad būtų pasiekta pažangos šiuo klausimu, ar būtų galimybė susitarti jums pirmininkaujant ir kokios būtų jūsų pastangos šią linkme. Kad pažanga būtų pasiekta kuo greičiau. Šis klausimas yra susijęs su visokio pavūdžio veiksmų finansavimo, su sanglaudos politikos finansavimo, apie tai jau buvo kalbėta. Norėčiau palinkėti jums sėkmingo pirmininkavimo, nors E, tas pirmininkavimas nebus labai ilgas, tačiau manau, kad mes visi galime pasižadėti, kad bent jau mūsų frakcija darys viską, kad jūsų pirmininkavimas būtent ir būtų sėkmingas. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Kitas kalbėtojas yra ponas Buda. Prašau. Dėkoju. Pone pirmininkė. jūsų pirmininkavimo sėkmė bus ES sėkmė. Pone ministrė, laikui bėgant mes diskutavome apie įvairius dalykus. Esame diskutavę ir su merais, ne tik mūsų šalies, bet ir viso Europoje. Jie skundžiasi dėl labai komplikuotų procedūrų susijusių su ES lėšų įsisavinimu. Neretai žaidimo taisyklės ima ir pasikeičia, bei gyvendinant vieną ar kitą projektą. Pavyzdžiui, Rumunijoje pasikeitė įgyvendinančių administracijos struktūrų kompetencijos. E, jūs tos pakeitimus padarėte, būdama ministre, tai sukelia daug problemų dėl to, kaip sėkmingai įsisavinti lėšas. Mano klausimas būtų toks, ką manote apie realų taisyklių supaprastinimą? Tai vienas klausimas. Kita vertus, kas vyksta. Esant tokiai situacijai, val, Briuselis valstybėms narėms siunčia 3, 4, 5 sąlygas, bet valstybėse narėse nereaguojama į tai. Apie visą tai sužinojau iš savo kontaktų su miestų merais Rumunijoje ir kitose ES valstybėse. Yra vyriausybinių projektų, kurie yra arba vėlinami, arba blokuojami visiškai, o vietos savildos struktūros regisi, būtų pasiruošusios pačios įgyvendinti tos projektus. Tačiau dažnai pritrūksta gero bendradarbiavimo su vyriausybė. Pasak jūsų, ar būtų įmanoma, kad vietos savivaldos struktūros galėtų turėti iniciatyvos teisę? Pavyzdžiui, e, įgyvendyti vieną ar kitą tikslą naudodamos europinės lėšas savarankiškai. Ir dar vienas klausimas, ar vietos savivaldos struktūros galėtų burtis į bendras e, struktūras, kurios galėtų tiesiogiai turėti prieigą prie Europos fondų, pažiūrėjau, regioninių pagrindų. E, tie regionai, kurių tikslai būtų bendri ir tuomet jie galėtų naudotis ES lėšomis. Na ir dar pastaba. Jums leidus, Rumunija pasirinko šūkį e, - sanglauda kaip ES vertybė. Tačiau tai kartu suplakamas krūvon su kitais prioritetais. Ir, pavyzdžiui, šiandien, ką mano pirmininkaujantį Rumuniją dėl makroekonominio sąlygiškumo, dėl kofinansavimo lygmens. Vienas plus trys buvo pakeistas vienu plus du O ką Rumunija mano šiuo klausimu? Dėkoju. Ačiū, ponas Arimon. Prašau. Dėkoju, ponia pirmininkė. Esu pranešėjęs intereg klausimų ir norėčiau pasinaudoti progą paklausti ir pasakyti savo pageidavimus su pirmininkaučiai Rumunija. Esu pranešėjas, rengiame teisėkuros aktą, kuris yra susijęs su vartotojų apsaugą. Šiandien vyks trilogo posėdį šią temą ir aš manau, kad Rumunija iki šiol dirbo labai sėkmingai šios rytyje, nes pažangos siekiama pakankamai sparčiai. Norėčiau, kad tai, dėl ko buvo susidėrėta regi komitete, E, sulauktų tokios pat sėkmės. 2018-aisiais, kai tapau pranešėjų, man buvo sakoma, jeigu jūs grįžte prie to teksto, žiūrėkite, kad iki metų pabaigos ar naujų metų pradžioje turėtume suderintą tekstą parlamente, nes tuomet bus galima surenkti su pirmininkaujančia Rumunija trilogo susitikimą. Ir bus galima pabandyti pasiekti sutarimą pirmininkaujant Rumunijai. Ta mes ir padarėme Europos parlamente. Ir beveik visi svarbus dokumentai susijęs su regioniniais fondais buvo labai greitai sutvarkyti, problemos išspręstos ir Interreg, pavyzdžiui, atveju rezultatas yra puikus. Plenarinėme posėdėje praėjusią savaitę didelė dauguma kolegų balsavo už, nebuvo jokio susiskaldimo tarp frakcijų, nes visi supranta, kad interegas kaip toks, kaip priemonė, turi būti gyvendinamas toliau, nes tai yra puikus instrumentas, yra puikiai priemonė. Projektai leidžia tar, vykdyti tarp valstybinį bendradarbiavimą ir šiuo atveju tai yra labai svarbu. Tai tiek būtų įvado. Ir dabar norėčiau pasakyti štai ką ir toliau laikausi savo nuomonės, kad turime dėrėti su jumis, nes atrodo, kad bendra kryptis bus parengta birželio Liepos mėnesį. Tuo tarpu man atrodo, kad šie trys, keturi mėnesiai bus tokie, kai mes nieko negalėsim padaryti, nes taryba neturės bendros krypties dar pasirinkusi. Būtų labai gaila, jeigu taip nutiktų, nes būtume galėję kartu nuveikti svarbių darbų, o tai būtų palanku pirmininkaujančiai Rumunijai, nes struktūriniai fondai yra svarbi priemonė siekiant apibriežti politinės veiklos lauką, dėl ko galėtume spręsti kartu. Tačiau regisi tai nebebus įmanoma, tad norėčiau paklausti dar kartą, Ar galėtumėte galbūt planavimą šiek tiek pakeisti, savo darbų tvarkaraštį peržiūrėti, kad būtų galima greičiau pradėti darybas, nes tai, kas būna padaryta, jau būna padaryta. Ir niekas nežino, kokia situacija bus kitame parlamente, ar šiam teisiniam tekstui pritars didelė dalis būsimo parlamento, tad pasiraitokim rankovės ir grįžkim prie teksto tokio, kokį pateikė Europos parlamentas ir kokį jį atrodo paremti ketina ir valstybių narių atstovai. Reikia dabar kuo greičiau siekti pažangos. Tad turiu tokį primiktinį pageidavimą. Reikėtų, kad atsirastų bendra orientacija, bendra kryptis kuo greičiau, kad rezultatų būtų galima šios kadencijos metu dar pasiekti. Ačiū. Ačiū toliau, ponas Novakov. Labai ačiū pirmininkė, noriu pasmeikinti ministrę atsakinga už e, regioninę plėtrą ir sanglaudą dėl jos aktyvaus e, vaidmens ir sustikinęs, kad jie atidžiai sekė, kai buvo balsuojama mūsų komitete šiandien, nes didelė dauguma parlamente ir toliau dirba su atitinkamu reglamentu. Ir kaip vienas iš pranešėjų, aš norėčiau sužinoti, jūsų nuomonę apie daugumą svarbiausių e, dalykų e, šiame pranešime ir be to apie grafiką, nes čia kaip žmonės atsakingi už darbą su šio dokumentu mes norime žinoti, ar yra su kuo kalbėtis, e, kai mes suformuosime savo poziciją. Mūsų bendra atsakomybė yra daug platesnė negu vien tik taip parlamento procedūros užbaigimas, bet mes esame atsakingi kiekvieno paramos gavėjo ES atžvilgių, mažų ir vidinių įmonių atžvilgių, studentų, merų, regionų, savivaldybių atžvilgių. Visi laukia atsakymą, kokios bus taisyklės nuo 21 metų sausio 1 dienos. Mes rengiame planus, kokie bus reikalavimai, kokie bus finansavimo formulė, partnerystės sustarimai, kokie bus. Taigi mums svarbu iš jūsų išgirsti šiandien, atsižvelgiant į komiteto darbą, ar esate pasirengę pradėti darybas ir kokie yra, koks yra pamatotas grafikas šiam dokumentui, turint galvoje, kad planuojame balsuoti vasario 14 dieną plenarinėje sesijoje Strasbūre. Ačiū. Thank you. Ačiū. Pana Žovana, toliau. Labadiena. Sveika atvykus į Europos parlamentą. Esu įsitikinusi, kad jūsų patirtis darbo parlamente 2007-ųjų, kai e, rūnys Europos Sąjunga, jums bus tikrai naudinga. nes pirmininkavimo metu turėsite reikiamos patirties. Aš jūsų patirtis labai plati bus naudinga ir mums, Europos parlamente. Tai yra didžiulis privalumas mūsų regionės plėtros komitetui. Esu šio komiteto narė ir noriu padėkoti Jums už puikų bendradarbiavimą, kuris vyko iki šiol sprendžiant svarbius klausimus. Jūs labai atidžiai žiūrėjote, prižiūrėjote tų klausimų sprendimą. Tačiau taip pat žinau, kad mes sulaukime jūsų paramos tada, kai mums tai buvo reikalinga. Pone ministrė, aš manau, kad yra labai svarbu, jog pirmininkaujanti Rumunija laiko prioritetu sanglaudos politiką. Tai atitinka ES piliečių lūkesčius. Tai taip pat yra naudinga Rumunijos piliečiams. Rumunai, kaip kitų šalių ES piliečiai, e, nori, kad būtų garantuota, jog investicijos tęsis, nes jos yra būtinos. Mes norime, kad jos tęstųsi. Mums reiktų sanglaudos politikos rytyje siekiamos konvergencijos žemės ūkio politikos rytyje taip pat, kad netuštėtų mūsų kaimai. Su žemės ūkio komiteto narė ši problema egzistuoja, šitą mes žinome, tad tie du komitetai e, bendradarbiauja tarpusavį - regionų reikalų komitetas ir žemės ūkio komitetas. Taigi šiandienos posėdis labai svarbus. Aš esu nuomonės pranešėja Žemės ūkio komiteto vardu. Ten yra kalbam apie bendras nuostatas susijęs su Europos socialiniu fondu, regioninė plėtra ir panašiai. Pone ministrė, norėčiau jūsų paklausti štai ko. Kokia yra pirmininkaujančios Rumunijos pozicija šiuo klausimu, dėl kurio netrukus bus balsuojama? Tikimės, kad tai vyks plenarinėme posėdėje dar iki rinkimų. Dėkui. Ačiū toliau, panas Nika, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti Jūs, ponė ministrė, ir paskatinti e, dirbti sėkmingai. Sakoma, kad tik 3,5 mėnesius pirmininkaus Rumunija, įprastai tas pirmininkavimas trunka pusę metų. Tai yra tas pirmininkavimo laikotarpis, e, kuris yra prieš pat e, Europos parlamento rinkimus. Būtent dėl to buvo išgirsta įvairiausių niuansų diskusijų metu. Tai bus ir toliau, nes visi jau masto apie rinkimus ir nori, kad jų pozicijos būtų atspindėtos. Aš čia su dideliu susidomėjimu išklausiau klausimo, kur išdavė štai vienas kolega dėl teisinės valstybės. Aš savo ruoštu esu dalyvavęs jau nuo seno tose diskusijose dėl teisinės valstybės. Dalyvau balsuojant dėl šio pranešimo ir galiu pasakyti, kad visi balsavo už šį pranešimą, rumūnų delegacija taip pat, nes saugoti ES finansinius interesus yra labai svarbu, žaisti su šitais dalykais negalima. E, biudžeto kontrolės komitete buvo sakoma, kad Rumunija yra tarp E, tų šalių, kurios e, e, sistema kovoje su mokesčių vengimu, slėpimu, sukčiavimu yra viena iš šešių efektyviausių. Ir kitos valstybės narės, sakoma, galėtų pasimokyti iš tokios rumūnų sistemos. Kai išgirdau, svarstant pranešimą, kad reikėtų mechanizmo, Europos lygmens mechanizmo, kai viskas būtų taikoma valstybėms narėms, numatant aiškias, aiškus įpareigojimus ir sankcijas. Aš buvau vienas iš tų, iš pirmųjų, kurie palaikė tokį projektą. Kaip be būtų gaila, galutinė to pranešimo forma pasikeitė. Ten yra pasakyta, kad mes turime kovoti su sukčiavimu, su pinigų pasisavinimu iš Europos fondų. Tai yra rimta problema, tačiau prie to reikia pridėti ir politinių kriterijų šiek tiek. Ir čia pasiklydome. Mes prašėme tam tikrų dalykų ir paskui situacija pasikeitė. Mes kalbam apie politinius kriterijus, bet ką tai reiškia? Jų galbūt yra penki, gal dešimt, gal ir šimtas. E, prašoma pateikti rezultatų lentelę. Bet koks ES pilietis turi teisę sužinoti, ar tokia ar tokia vyriausybė, ar tokia ir tokia valstybės narė pažeidžia vieną ar kitą kriterijų. Tai irgi negali būti palikta interpretuotojų valiai. Tai nėra interpretuotini dalykai. Mano supratimu, galutinis tekstas kelia dvi didelės problemas, bent jau juridiniai tarnybai nes apibrėžimas yra labai netikslus, labai aptakus. Antra, o kasgi bus tas vertintojas, tas teisėjas? Mes siūlėme kad būtų sudaryta nepriklausomų ekspertų grupė. Ir mums vėlgi buvo pademonstruotas priešiškumas, E, buvo keliamas klausimas, o kam savo ataskaitas teiks tie ekspertai. Be abejo, nepriklausomi ekspertai gali konstatuoti vienus ar kitus dalykus ir gali pasakyti, ar buvo pažeista viena ar kita taisyklė, bet kam pateikti ataskaitą. E, dar šiandien nėra žinoma, kas bus galutinis vertintojas ir kas jums galutinį sprendimą, jeigu būtų konstatuotas įstatymo pažeidimas. Aš manau, kad pagal politinius kriterijus negalima vertinti jokios šalies. Olandijos pavyzdys. Jeigu rytoj kas nors nuspręstų, pavyzdžiui, kad reikia tos kriterijus pritaikyti Olandijai, po to, kai po antrojo pasaulinio karo nuskambėjo didžiulis skandalas dėl pinigų plovimo, tai ką tai turi bendro su ES fondų lėšų panaudojimu. Taigi yra dvi skirtingos problemos. Turi būti aiškiai visą tai atskirta, taip mano biudžeto kontrolės komitetas. Nes jie daug ataskaidų matė, jie matė kaip techniniai dalykai. Tad reikėtų turėti efektyvų mechanizmą, kuris užkerta kelią sukčiavimui. Bet kai pradedama kištis politiškai į tuos dalykus, tai tuomet viskas tampa vis mažiau tikslu, labai daug aptakumo, daug politizavimo. Ir aš manau, kad tai nėra gerai. Šis komitetas labai kovojo už sanglaudą. Koks jūsų požiūrių būtų ryšys tarp sanglaudos politikos ir Europos semestro? Nes aš žinau, kad jūs esate tas asmo, kuris pasisako už sanglaudą. Ačiū ir sėkmės jums. Ačiū. Ar dar klausimų bus iš komiteto narių pusės? Jeigu ne. Leiskite rezumuoti kai kurios klausimus, kuriuos uždavė regi komiteto nariai, nes mes visi dirbame tą pačią kryptimį, visi politinių frakcijų koordinatoriai kartu nusprendė pasiūsti specialų laišką pirmininkui Tajaniui, kuris turėtų perduoti bendrųjų reikalų tarybai ir pirmininkaujančiai Rumunijai. Šiame laiške mes teigiame, kad reikia taikyti platesnį požiūrį darybų procese. Nes e, toks skaldimas į darybinės dėžutės visko mums suteikia ribotas galimybės tęsti mūsų darbą. Turiu paminėti, kad šis komitetas investavo labai daug pastangų ir vykdėme visą savo programą, ką padarėme pirmininkaujant Bulgarijai. Mes pažadėjome sausio mėnesį patvirtinti pranešimą dėl Interreg ir jis buvo patvirtintas plenarinėje sesijoje. Žadėjome CPR bendrųjų nuostatų reglamentą patvirtinti e, vasario mėnesį ir jau parlamente baigėme darybas. Taigi norėčiau paprašyti bendrųjų reikalų tarybos informuoti, kad parlamentas yra pasirengęs e, dėrėtis visais klausimais, keturiais klausimais, skyrus daugiametės finansinės programos bloką su taryba. Toks būtų bendras signalas iš Regi komiteto Rumunijoje, kaip ir minkaujančiai valstybė. Mes investavome labai daug darbo, esame pasirengę pradėti darybas ir reikalaujame galimybės dėrėtis. Toks būtų mūsų signalas perduodamas žodžiu. Na, o dabar prašom, pabandykite atsakyti į tuos klausimus, kuriuos išgirdote. Labai ačiū, mėla pirmininkė ir gerbiami Europos parlamento nariai. Ačiū Jums už klausimus ir pastabas. Aš gavau tą aiškę žinę iš jūsų komiteto ir parlamento dėl to, kad parlamentas jau patvirtino daug dokumentų. Ką galiu aš jums pasakyti, kaip ir menkaujančios valstybės atstovė, kad yra tai, kad mes pasistengsime daryti viską, kad būtų pasistumėta į priekį ir būtų pradėtos darybos. Pradžioje sakiau, kad esame pasirengę Na, pirmiausia, turiu pasakyti, kad didelė sėkmė yra tai, kad jūs patvirtinote bendrųjų nuostatų reglamento pranešimą šį rytą ir aš tikrai sveikinu jūs dėl to. Na, o pirmininkančios valstybės šalies vardu aš galiu pasakyti, kad mes pas, pradėsime trialogus pagal tuos įgaliojimus, kuriuos gausime iš tarybos, kuriuos taryba gaus iš valstybių narių. Taigi dėl trialogų mūsų tikslas yra pasiekti, kad taryba būtų pasirengusi pradėti kalbėtis su parlamentu atitinkamu laiku, kad galėtume sklandžiai pereiti nuo dabartinių programų kartos prie kitos kartos, nes iš tikrųjų mes norime būti pasirengę laiku, nes Iš dabartinio programavimo laikotarpio pasimokėme dėl įvairių vėlavimų ir norėtume, kad toliau viskas vyktų greičiau. Ir mes žiūrėjomės, kad tarpinisusinių darybų pradžia su jumis būtų sveikintina, bet kaip sakiau, tiek politinių, tiek techninių lygių. Kaip pirminkauti valstybė dėl bendrųjų duomenų reglamento mes gavome įgaliojimus dėl pirmojo ir penktojo blokų ir kaip galima, galima, kaip galima greičiau pradėti dėrėtis. Yra galimybė pradėti dėrybas ir dėl antrojo bloko, dėl įgalinančių sąlygų. Mes tikimės, kad gausime įgaliojimus dėrėtis iš, iš Koreperio kuris įvyks sausio 30 dieną, o dėl ERDF ir sanglaudos fondų galima bus pradėti trialogus, bet, kaip sakiau, tai priklausys nuo mūsų gaus, gausimų įgaliojimų. Stengsime dirbti kaip galima greičiau, nes mes puikiai suprantame, turėdami žinių iš paramos gavėjų, kad tam, kad pasiektume tikslus, galėtume investuoti ir kurti gerbuvį Europos piliečiams. Todėl bandome, bandome e, judinti viską greičiau. Ačiū Jums, ponia Krėl, už Jūsų žodžius. Norėčiau pasveikinti ir jūs, ir poną Novakov. Už užbaigtą jūsų darbą ir padėkoti visiems Europos parlamento nariams ir ekspertams taip pat, nes žinome, kad dirbame taip pat ir su ekspertais, bet politinis signalas, aišku, yra stiprus, todėl noriu pasveikinti jūs visus. Toliau atsakant į konkrečius klausimus, kuriuos uždavė ponas Novakov. Mes pasakėme pažangos, tas svarbiausių elementų, kad programavimas prasidėtų 2021 metais, be jokio dėlesimo. Ir kaip jau sakiau, pirmasis, penktasis ir antras blokai RDF ir sąglaudos fondas. Tomašič. Ačiū, ponė Tomašič, Jums už Jūsų žodžius. Galiu Jūs patikinti, kad taryboje atliksime savo darbą tam, kad požiūris būtų nešališkas. Ir noriu pasveikinti Jūs ir, ir kolegę ministrę Gabrielą. Gabrielę. Aš būsiu Dubrovnikė kaip sanglaudos draugė. Bet atstovausiu pirmininkaujančios Rumunijos poziciją. Ponas Miltenberg. Taip, Bukarešte mes irgi kalbėjomės apie tai. Dėl daugiametės finansinės programos darybinės dėžutės galiu pasakyti, kad nuostatos liekančios kliausteliuose buvo Ten taip įrašytos ankstesnės prinkaujančios valstybės ir sulaukė plačios paramos iš valstybių narių. E, ir beveik dėl visų jų reikės politinių gairių, kad išgrįžtume iš, iš lyderių pusės, kad taryba galėtų suformuoti poziciją. Europos e, Sąjungos tarybos dalyvavimas atitinka, atitinka sutarties nuostatas bandysime apibriežti bendrą politinę kryptį ir prioritetus, remdamėsi e, lyderių sprendimais. Kaip žinote, parlamentas bus įtrauktas artimai į dėrybas dėl DFP paketo ir turime daug galimybių pritarti jo nuomoniai, turint galvoje, kad bendrų reikalų taryboje vyksta dialogas su parlamentu ir jūs būsite informuoti apie DFP dokumentus. Šiuo metu taryba dar negali pradėti darybų su pronatu dėl DFP. Kaip žinote, šios darybos priklauso nuo diskusijų tarp lyderių, o kol tas aktų leidėjai susitars dėl DFP, Kaip žinote, sustarimas dėl DFP politinių lygmenių bus e, formuojamas šių metų rudenį. Ar planuojame trilogus dėl interreg reglamento? ir CBM reglamento. Kaip žinote, tarybos procedūros skiriasi nuo parlamento. Nors parlamente įgaliojimus rengiam, įgaliojimai rengiami lygiai skirtingų komandų, o taryboje viena įstaiga atsakinga už visas darybas. Kaip minėjau, darbas taryboje skirtas svarbiausiams sanglodops paketo elementams, kurie susijęs su DFP ir jie leistų valstybės narėms pradėti renktis e, kitoms programoms. Ir todėl taryba kol kas negali, negalėjo parengti įgaliojimų sausio pradžiai dėl Interreg ir CBM. Todėl Rumunija negalėjo pradėti trialogų. Įgaliojimai kol kas patvirtinti tik tai teminėms blokams, kuriuos aš jau minėjau. Na ir mes taryboje norėtume, kad galima greičiau pradėti darybas dėl šių blokų. pono Miltenberg ir pono Nika pasisakymai dėl ryšio tarp e, teisės viršenybės ir sanglaudos politikos. Tarybos vardu mes toliau e, svarstysime e, pasiūlymą ir teisės tarnybų nuomonės. Kaip žinote, tos nuomonės išsiskiria šiek tiek kaip ir parlamento atveju. Todėl sprendimą galima tik tai prieim, galės priimti tik tai lyderiai. Tai yra darybų dėžutės dalis. Toliau. Dėl supaprastinimo. Na, akivaizdu, kad mums komisijos pasiūlymas dėl supaprastinimo ir lankstumo labai svarbus, bet visas supaprastinimo procesas vyksta. Tai yra nuolatinė evoliucija. Tam, kad būtų galima sustiprinti, padidinti apsarbavimo dydį lėšų. Na, supaprastinimas reiškia, kad reikia pirmiausia supaprastinti ES teisės aktus, bet taip pat reikia e, nepamiršti ir nacionalinio ligmens. Ir visų pirma, nepamiršti paramos gavėjų pozicijos. Šis prasmo procesas tęsis. Ir čia turiu dar pasakyti, kad aš šiandien atstovauju e, tarybos Rumunija pradėjome šį procesą 2017 metais, jis e, vyksta, kadangi turime turėti bendrą visų teisės aktų, nacionalinių e, teisės aktų vaizdą ir visų normų vaizdą, kad e, būtų laikomasi visų europinių reikalavimų. Taigi Europos e, lėšos turi būti panaudojamas teisingai, korektiškai, skaidriai ir todėl naudojame mes ir patikrinimo ir kontrolės mechanizmus. Na, galiu pasakyti, kad turime Rumunijoje įstatymą, kuris e, reguliuoja kaip kontrolių, vykdoma kontrolė, kad būtų galima kovoti su sukčiavimu. Taip pat turime ir kitas procedūras, E, skirtas e, institucijoms, kurios e, žiūri, kaip viešos lėšos panaudojamos. Na, o dabar kalbant apie pirmkaujančios šalies prioritetus, negalime užimti kažkokios pozicijos dėl nacionalinių nuostatų, bet mes džiaugiamės komisijos pasiūlymais dėl administracinio supaprastinimo. Toliau. Ponas Arimont dėl Interreg e, reglamento. Pradinės diskusijos vyko tarybos lygmenių, įskaitant ir bendrųjų reikalų tarybą, tarp e, ministro atsakingų už sanglaudą, tos diskusijos parodė, kad, kad architektūra, kurią siūlo komisija, turėtų būti pakoreguota ir sutartas požiūris bus suformuotas mūsų pirmininkavimo metu. O dėl tarpvalstybinio mechanizmo, tai šis mechanizmas, kaip sakėte, nėra susijęjamas su DFP, bet Jame yra tam tikrų institucinių ir teisinių klausimų, kuriuos reikia išsiaiškinti. Kaip jau sakiau, pirmininkauti valstybė ketina sformuoti dalinį bendrą požiūrių iki birželio pabaigos. Pana Zoana. Rinkaujantį valstybę visiškai sutinka, kad reikia stiprinti sinergiją tarp ES politikos ryčių. Mes manome, kad dabartinis teisėkros pasiūlymas dėl e, laikotarpio po 20 metų eina teisinga e, linkme, o parlamento pasiūlymai maksimaliai panaudoti vairių politikos ryčių ir priemonių suderinimumą yra geras. tame tarp ir sanglaudos politikoje. Kitas klausimas, kurį uždavė ponas Būda dėl vietos valdžios įtraukimo, tinkamų partnerių įtraukimo, e, tai yra labai svarbu gerai politikos valdymui, o dialogos ir konsultacijos su atitinkamai suinteresuotais e, subjektais ir regioninės politikos širdis. Ir atitinkamai ir mes ir elgsimės. Ponas Nika. Mr. Nika, Ponas Nika. Taip, yra ryšys tarp Europos semestro ir sanglaudos politikos. Čia konkrečios rekomendacijos šalims 2019 metams turės priedą, kur aiškiai investicijų poreikiai kiekvienai šaliai bus įrašyti. Ir valstybės narės programavimo laikotarpiu rengdamos programas turės atsižvelgti į tai, kaip planuojamas panaudoti lėšos, atsižvelgiant į vidutinio laikotarpio pežiūrą. Yra nauja priemonė paremti struktūrinės reformas. Yra finansinės priemonės, kurios bus kombinuojamas su kitomis lėšomis. Turėčiau pasakyti, su sanglaudos lėšomis. Na, manau, kad atsakiau visus klausimus, kurie um, buvo užduoti. Na ir noriu padėkoti Jums už Jūsų klausimus, noriu padėkoti Jums už paramą, esu įstikinusi. kad pasieksime gerų rezultatų pirmininkavimo metu. Žinome, žinau, kad jūsų kadencija baigėsi kovo mėnesį, bet kovo mėnesį pasitengsime pasistumėti į priekį kaip galima daugiau ir tam, kad konsoliduotume Europos projektą Europos piliečių naudai. Labai ačiū. Your... Dėkoju gerbiamą ministrę už pristatymą, už išsamius atsakymus. Dėkoju už tai, kad pristatėte savo pirmininkavimo planus bet norėčiau priminti jum, kad perdotumėt mūsų regi komiteto signalą, kad ir taryba, ir parlamentas yra teisėkuros institucijos ir tie galutiniai derinimai dėl būsimų teisės aktų yra bendro sprendimo procedūra. Tai noriu pasakyti, kad čia mes kartu su taryba priimame bendrą sprendimą. Norėčiau, kad tai nebūtų užmiršta ir labai dėkoju gerbiamai ministrai, kad pas mus apsilankė. Kolegos, mūsų kitas darbo tvarkės punktas yra keitimasis nuomonėmis su komisare Krečiu. Jeigu jinai jau atvykusi, tai galėsim iškart pradėti diskusijas, jei ne, už 15 minučių tada pratesime. Okay, ladies and gentlemen, now we can. E, ponios ir ponai, tęsėme mūsų posėdį. Sėskite į vietas. Dėkoju. Šiandien po pietų mes keičiamės nuomonėmis su įvairių institucijų atstovais. Dabar keisimės nuomonėmis su komisijos narė Korina Kretu. Paskutinį kartą pas mus komisarė buvo atėjusi 31 kovo, taigi gan se, 31 e, gegužės, taigi gan seniai ir dabar galime vėl su komisare pasikalbėti. Noriu pasakyti, kad mes, mūsų komitetas patvirtino pranešimus dėl Interreg 3 gruodžio ir dėl bendrųjų nuostatų reglamento šiandien ryte. Ir tikimės, kad bendrųjų nuostatų reglamentas bus įtrauktas į plenarinės vasario sesijos darbo tvarkę. Taip pat e, patvirtinome pranešimą dėl tarpvalstybinių kliūčių ir tikimės, kad vasarį e, plenarnėje sesijoje balsuosime taip pat dėl mūsų pranešimų, dėl Europos regionų vystimosi fondo ir sanglaudos fondo. Mes esame pasirengę jau dėl kai kurių dokumentų dėrėtis tarp institucinėse dėrybose, dėrybose tik ką prieš jum atvykstant apsikeitėm nuomonėmis su Rumunijos e, ministrė atsakinga už Europos fondus apie Rumunijos pirmininkavimo prioritetus. O dabar tikiuosi iš jūsų, gerbiama komisarė, kad jūs pristatysit e, naujausią informaciją ir tikiuosi, kad apsikeisime nuomonėmis. Dėkui, gerbiama pirmininkė. Sveikinuosi su visais jūsų komiteto nariais. Sveikinu visais su naujaisiais metais. Linkiu jum laimės ir sveikatos, jum ir jūsų šeimom. Tai mes e, paskutinį kartą gegužę buvom susitikę, bet dar spalio mėnesį turėjom bendrą posėdį. Ir noriu pasakyti, kad bendrųjų nuostatų reglamentas yra labai svarbus, e, kalbant apie tolesnę programavimo e, programą. Ir labai noriu pasveikinti visus su šiuo darbu, turint galvoj, kad buvo keletas tūkstančių pakeitimų pateikta. Ir pirmiausia, ir Konstancijai, ir Andrėjai noriu padėkoti. Ir aišku, visiems prie to pranešimo prisidėjusiam. Taip pat e, džiaugiuosi, kad pritarėte reformos pagrindiniam principam - modernizavimui, lankstumui ir supaprastinimui. Taip pat džiaugiuosi, kad pritarėte naujai pasiekimų politikai, partnerystės politikai, teritoriškumų pagristam metodui, teritoriniam valdymui, e, taip pat valdymo ir kontrolės sistemų pasiūlymui Taip pat norėčiau padėkoti jum už tą pasitikėjimą mūsų politiką, nes tai yra labai svarbu pusiai 500 milijonų europiečių. Teritorinė sanglauda, mano nuomonė, turėtų būti europinio projekto centre. Šis bendrųjų nuostatų reglamento pranešimas yra labai svarbus. Taip pat labai svarbus yra ir Interreg pranešimas. Jūs minėjote, kad jį gruodį patvirtinote ir čia irgi noriu padėkoti visiems su juo dirbusiam. Ir aišku, laikas nelaukia. Ta bendrųjų nuostatų reglamentą turim šiemet patvirtinti idealiu atveju iki Europos rinkimų bet e, dar trilogai neprasidėjo, tai turbūt iki Europos parlamento rinkimų e, to bendrųjų nuostatų reglamento nepavyks turbūt patvirtinti, bet iki metų pabaigos turėtume tą padaryti, kad neprarastume laiko, kad spėtume parengti programas ir nuo 21 metų sausio 1 jos galėtų būti pradėtos vykdyti, kad parodytume iš tiesų piliečiams, mm, ką gali Europos biudžetas nuveikti. Dabar labai svarbu, kaip minėjau, pradėti trilogus. Ir noriu kreiptis ir į jūs, ir į pirmininkaujančią Rumuniją, išlaikyti pagreitį ir pradėti trilogus bet turim taip pat ir pasiūlymo kokybę išlaikyti, kad turėtume veiksmingą, modernę, efektyvę sanglaudos politiką. Norėčiau priminti pagrindinius komisijos pasiūlymo elementus. Manau, kad jie privalo būti išlaikyti ir prašau, kad jūs pritartumėt tiem pagrindiniam mūsų pasiūlymo elementam, kad jie per dėrybas nesusilpnėtų. Tai pirmas elementas yra partnerystės susitarimai tarp visų valstybių narių, nes yra nuomonių, kad e, tokie susitarimai galėtų būti tik tarp kelių. Bet mes norime, kad jie būtų tarp visų valstybių narių ir jūs taip pat savo pranešime kalbate apie koordinavimo stiprinimą, apie sinergijas tarp Europos Sąjungos fondų ir visos šalis turi turėti strateginį požiūrį ir partnerystės susitarimus net jei ir tik kelios programos toje šalyje vykdomos. Nes kad efektyviai investuotume, mums reikia visą apinančio požiūrio, strateginio pagrindo. Ir šie klausimai nėra tik techniniai klausimai. Tai yra esminės svarbos strateginiai, politiniai dalykai. Ir mūsų e, tas uh, supaprastintas partnerystės pasiūlymas jokios papildomos naštos mm, nesukuria. Taip pat labai svarbu koordinuoti įvairių fondų lėšų naudojimą ir didinti sinergiją su sanglaudos politika tiek strateginių lygmenių, tiek įgyvendinimo lygmenių. Tai turim apimti visus septynis fondus ir visas 27 valstybės narės. Čia negalim sutikti su dviejopai standartai, su tuo, kad skirtingoms valstybėms narėms būtų skirtingos taisyklės ar skirtingiams fondams būtų skirtingos taisyklės. Ir aš, kaip jau sakiau, labai tikiuosi jūsų paramos. Antras esminis elementas yra 5 plus 2 programavimas. Tai čia e, labai norėčiau, kad atvirai pažiūrėtumėte tai, kad tas vidurio laikotarpio peržiūra būtų prasminga ir galbūt e, suprantate, kad kuo mažiau lankstumo, tuo sunkiau yra reaguoti į naujas atsirandančias problemas, nes praėjusio laikotarpio metu uh, turbūt prisimenate, kad nesitikėjom, kad tiek bus problemų dėl migracijos ir todėl jau programavimo pačių laikotarpių turėjom labai daug pakeitimų daryti. Ir čia Čekijos pavyzdį galima pateikti, kad daug reikėjo keisti. Tai mums reikalinga ta vidurio laikotarpio peržiūra ir kad per baigiamai laikotarpį, per to laikotarpio Mm, užbaigiamąją dalį, tada priklausomai nuo vidurio laiko tarpio peržiūros galėtume būtent orientuotis į tas rytis, kurios yra aktualios. Toliau turim išlaikyti tą 5 plus 2 metodą, o ilgalaikiai projektai yra svarbus, jų testinumas yra labai svarbus, taip pat atliekant ir tą vidurio laiko tarpio peržiūrą nes net ir po vidurio laikotarpio peržiūros dar turėsim iš principo keturis metus tiem projektam užbaigti ir įgyvendinti. Ir realiai tas e, laikotarpis gaunasi net ne 5 plus 2, o 5 plus 4. Ir gali būti skaičiuojamas net iki 29 metų. Toliau, temų koncentravimas. Mūsų kolega uh, porcelino dirba su Europos regionų plėtros ir sanglaudos fondais ir laukiame rezultatų. O kalbant apie tą temų koncentraciją, komisijos pasiūlymas yra labai ambicingas. Mūsų mm, siekiai, siekiant pirmo ir antro tikslų yra iš tiesų labai aukšti. Norim išmanesnės Europos, uh, žalios, žalesnės Europos ir iš tiesų labai platus tikslai. Kalbant apie temų koncentravimą, numatytas nemažas lankstumas. Taip pat mūsų pasiūlymas e, yra pakankamai lankstus, kad apimtų struktūrinių problemų įvairovę. Čia e, galime paminėti regionus, kuriuose buvo išvystyta anglės gavybos pramonė ir e, tokiem regionam, ko trūksta, tai ne lėšų, o administracinių gebėjimų, kad galėtume tose regionuose atitinkamus projektus parengti ir juos įgyvendinti. Ir noriu pasakyti, kad sanglaudos politika jau naudojasi vietiniai uh, Mm, smulkus ir vidutiniai verslininkai. Ketvirtas svarbiausias elementas yra supaprastinimas, jis apima visas sritis ir čia noriu padėkoti jum už paramą, aš pasisakiau už tą radikalų esminį supaprastinimą, dėkoju, kad išreiškėte savo pasitikėjimą tuo pasiūlymu. Ir mm, čia pasiūlymai mūsų remiasi visų sanglaudos politikos narių pasiūlymais, um, supaprastiname audipo, audito procesą, mokestinių uh, reikalavimų pateikimo procesą. Uh, yra parengtas vadovas, kuris apima 80 supaprastinimo priemonių. Taigi noriu dar kartą padėkoti jums už paramą ir žinote, kad komisija tikrai pasisako už supaprastinimą. Bet supaprastinimas nėra savitikslas, kaip ir lankstumas nėra pats savaime tikslas, tai yra tik priemonė, tik priemonės mūsų tikslams pasiekti. Mūsų pagrindinis tikslas turi likti kokybė ir efektyvumas tos politikos, kurią įgyvendiname. Tai yra partnerystės susitarimai 5 plus 2 programavimas, temų koncentracija, supaprastinimas. Būtent tuos dalykus mes siūlome. Ir galiausia noriu padėkoti Jums už paramą, už spartų darbą ir labai tikiuosi, kad ir toliau remsite mus mūsų bendrose siekiuose. Uh, tikimės, kad trilogai duos tų rezultatų, kurių laukiame. Turime kuo greičiau pradėti dėrybas, turim pasinaudoti uh, kiekviena turima diena nuo dabar iki balandžio plenarinės sesijos, kad judėtume į priekį per dėrybas. Ir abi teisės saugos institucijos turi dėrybų mandatus. Čia kalbu apie Mm, programavimą ir valdymą ir kontrolę. Tai yra trečdalis bendrųjų nuostatų reglamento turinio, bet žinome, kad dėl nieko nesutarta, kai nesutarta dėl visko. Ir mūsų atliktas darbas e, bus puikus pagrindas naujos kadencijos parlamento darbams. Ir aišku, kad turime skubėti mes taip pat ir taryboje, nes laiko turime tik iki balandžio pabaigos. Taigi dar kartą dėkoju jums už paramą ir labai laukiu trilogų pradžios, o dabar laukiu ir jūsų klausimų. Uh, the... Dėkoju. Taip, užduosim klausimus ir mielai pereisim prie trilogo, jeigu tik tarybos turės tokią galimybę, nes ką tik mums susikė su pirmininkaujančios Rumunijos atstovais apie trilogus, kaip tik diskutavome. O dabar pradėkime klausimų teikimą. Pone Bresto. Pone Krell, tiesa, klaus pirmiau. Prašau. Dėkoju. Maniau, kad iš tikrųjų pradeda koordinatoriai, bet netaip svarbu. Galiu ir aš klausti pirmą, jeigu yra toks pageidavimas. Pone komisarė, džiaugiuosi, matydama jūs mūsų komiteto posėdėje. Žur... E, šiaip diena labai e, darbinga, nes baigėme balsavimą dėl bendrų nuostatų savo komitete. Mūsų komitetui buvo tikra sėkmė. Noriu padėkoti visiems tiems, kurie padėjo pasiekti tokio rezultato. Manau, kad plenariniam posėdžiui mes jau esame padėję puikų pagrindą. Ta tema, kurią jūs paminėjote, e, parlamentui svarbi, komisija dėl partnerystės susitarimų ir principų tų partnerysčių yra svarbus klausimas ir tie klausimai tarpusavį yra susiję. Mes visą tai remiame ir norėtume dar tas visas nuostatas labiau sustiprinti. Mano požiūriu tai bus atspindėta taip pat ir trilogų metu. Ir parlamentui tai bus tikrai svarbus dalykai. Mes remiame Europos komisiją, siūlančią šią politiką supaprastinti. Kai bendra pranešėja, aš kartu su šešėliniais pranešėjais e, dariau viską, kad nebeliktų administracinių problemų, kurios prisidėtų prie tų neišspręstų, kurios dar liko. Manau, kad mums tai daugmaž pavyko. Galėčiau duoti to pavyzdį. Turėjau daug informacijos apie tai, kas yra daroma užtikrinant vyrų ir moterų lygybę. Buvo pateikta daug pakeitimų būtent šią kryptimį nes žinome, kad visi tie duomenys turi būti e, atitinkamai atspindėti, tai yra nemenkas administracinis krūvis. Mes pasisakome už supaprastinimą, ypač sanglaudos politikos rytyje. Mes taip pat, bent jau didelė mūsų dauguma, pasisakome už tai, kad būtų galima perkelti lėšas iš, iš įvairių fondų į kitus ir, ir į programas. Bet vėlgi buvo pasakyta, kad komisija mūsų prašo taip dosniai nesielgti. Mes esame tos nuomonės, kad kad kadangi daugiametės e, finansinės programos atveju komisija yra tekę atlikti drastiškus lėšų nu, skirimo mažinimus, Mes tikrai negalime elgtis taip, kad, lyg nieko, kad niekam, lyg tai niekam tas neturėtų įtakos. Be abejo, mums reikia lėšų tokioms programoms, kaip pavyzdžiui, Europos tinklų sujungimo priemonė ir panašiai. Manau, kad yra rastas neblogas kompromisas, kalbant apie tos lėšų perkelimus ir e, bus galima tuo būdu likusis lėšas skirti kitoms programoms. Dėrybų metu tikiuosi, kad komisija su taryba galės paremti mūsų poziciją. Nes norime viena vertus pasirodyti lankstus, tačiau kita vertus taip pat norime parodyti, kad esame institucija atsakinga už sanglaudos politiką. Tam tikrą prasme. Kalbant apie E, FEDER, Regionius plėtros fondą ir Interreg, dar darbai nėra užbaigti, nedaug ką galiu pasakyti, tačiau tikiuosi, kad vasario mėnesio viduryje galėsime balsuoti komitete ir kad ten bus pasiektas tinkamas kompromisas. Plenarinėme posėdėje šis klausimas buvo išspręstas praėjusį mėnesį, tačiau komisija negavo įgaliojimų trilogui Labai apgailestauju dėl to, kadangi tarp valstybinis bendradarbiavimas yra labai svarbus dalykas piliečių akimi žiūrint. Tai leidžia vystyti bendradarbiavimą tarp valstybių. Ir būtent tas tarpvalstybinis bendradarbiavimas yra puikus pavyzdys piliečiams apie tai, kaip Europa veikia. Manau, kad viskas galės prasidėti greičiau. Dėl bendrųjų nuostatų, manau, susitarsime vasarį ir vasario mėnesio plenarinėje sesijoje gausime reikiamus įgaliojimus. Negalim nieko garantuoti, bet tikiuosi, kad tai bus, o paskui galėsime pradėti trilogo susitikimus. E, būtent apie tai kalbėjau ir pirmininkaujančios valstybė atsto, valstybės atstovė. Du, dėl dviejų blokų jau įgaliojimai yra praktiškai gauti, galbūt bus galima gauti ir dar vienus įgaliojimus jeigu pavyktų viską taip suplanuoti, tai tuo met viskas būtų puiku, tai būtų pozityvus signalas regionams. Kiekvienas parlamentas gali laisvai primti sprendimus, bet parlamentas bus naujai išrinktas, jo sudėtis yra nežinoma. Ir manyčiau, kad būtų puiku, jeigu ana, na, tas naujai išrinktas parlamentas uh, galėtų pasinaudoti mūsų jau atliktų darbų. Mes galėsime vystyti naujas anglaudos politikas, kurios galės būti sėkmingai gyvendintos. Ir iš tikrųjų verta yra padaryti maksimumą darbo jau dabar. Tikiuosi, kad čia galėsime kliautis Europos komisijos paramą. Dėkoju. Kolegiai Tomašič žodis yra kita koordinatorė, prašau. Dėkoju, ponia pirmininkė. Pone komisarė, e, sveikiname atvykusiai mūsų posėdį. Turiu klausimą, kuris man rūpi nuo tos dienos, kai atėjau dirbti Europos parlamentą. Klausimas lengvas, tik atsakymas sunkus. Remdamasis savo patirtimi, Kaip, kaip galėtumėt pasakyti, kaip Europos komisija gali padėti valstybėms narėms, ypač toms, kurios mažiau išsivyščiusios, kad būtų įmamasi reikiamų teisėkūros procesų, vejantis ES kitas labiau pažengusias valstybės. Mes be abejo puikiai žinome, kokios yra taisyklės. Tos taisyklės padeda kai kuriams valstybėms narėms lengviau prieiti prie ES finansavimo tos, kurios yra netokios aktyvios, tos prieigos negauna prie finansavimo. Galėtume sakyti, kad, na, tai nėra viena iš Europos komisijos užduočių spręsti šias problemas, bet mm, manau, kad Europos komisija yra tokio aukšto lygio, kaip aukšto lygio ir kaip tobulai veikia e, silpniausia ES narė ponas Van Miltenburg. E, Labadiena, ponė komisarė, puiku Jūs matyti posėdėje. Šį rytmės e, jau kalbėjome apie uh, e, bedrųjų nuostatų reglamentą. Ir be abejo, e, čia kalbame apie fondus, kurie būtų tiesiogiai valdomi. Mes šyrit sakėme, kad mes nenorėtume, kad tos nuostatos būtų labai susilpnintos. Gal galėtumėt paaiškinti, kodėl taip gali nutikti. Norėtume taip pat jūsų indėlio. Tebe diskutuojamas dar šis klausimas, tai jis dar bus svarstamas plenarinėme posėdėje, bus teikiami pakeitimai. Tai mano pirmas klausimas. Mano antras klausimas būtų susijęs štai su kuo. Baigėsi, baigėsi metai, baigėsi gruodžio mėnuo ir aišku, mes galbūt e, galėjom labiau pažiūrėti informaciją ir pasižiūrėti, kaip yra su mūsų įsipareigojimu įgyvendinimu. Rumunija aiškiai pasakė, kad e, buvo iškilusi e, rimta rizika dėl to, kad įsipareigojimai nebus įgyvendinti. Socialinė žiniasklaida taip pat yra rimtas šaltinis dabar. E, praeitų metų pabaigoje, prieš keletą savaičių, buvo pasiūlyta 629 milijonai eurų. E, tiems įsipareigojimus jie nebuvo įgyvendinti. Ar jūs nemanote, kad tai yra problema, reikėtų kažkokio papildomumo, jeigu valstybės narės siūlo projektus taip vėlai metų pabaigoje, man susidaro toks įspūdis, kad tai be abejo įsipareigojimų rizika sumažina, bet kyla kita rizika. E, auditorumai gali pradėti kelti klausimus dėl to pabiltomumo. Vienas iš projektų, kuris, kuri buvo atsižvelgta, buvo 700 greitų, greitosios pagalbos automobilių pirkimas. Kam reikia tiek automobilių žmonėms, ligonėms, pacientams pervežti? Šiaip ar taip, pagal mano turimą informaciją, bus perkabyti automobiliai naudojant Rumunijos nacionalinės lėšas. Tad štai, kaip išvengti tokios rizikos būtų svarbus klausimas. E, mano paskutinis klausimas būtų susijęs su Europos audito rūmais. E, kova su ES lėšų švaistimu. E, buvo pateiktos Olafo rekomendacijos šią temą. Ir tos rekomendacijos e, E, tų rekomendacijų buvo mažiau regio generaliniam direktoratui negu kitiems. 30 procentai, 24 procentai agri regio, tik 10 procentų sulaukė tokių siūlymų. Tad mano klausimas būtų toks, kokios yra to svarbiausios priežastys ir ar kas bus, imam, kas bus daroma, ar bus imamas veiksmų, kad būtų galima ištaisyti tokią situaciją, jeigu tai manoma. Ačiū. Dėkoju, kolega Papadimulė, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti ponę Kreto komisarę atvykusią į mūsų posėdį. Noriu pasveikinti ir jūs su naujaisiais metais. Ir norėčiau paminėti keletą dalykų, kurie yra štai kokie. Reikia maksimaliai pasinaudoti tais mėnesiais likusiais iki Europos parlamento rinkimų, kad galima būtų pasiekti sutarimą dėl daugiametės finansinės sutarties. Tai yra puikia proga pirmininkaujančiai Rumunijai, kad e, ir taip pat Europos komisijai, kad mes pasiektumėm reikiamą tempą darbų ir kad nuveiktumėm maksimumą visko. Nereikėtų vėluoti, nes dėl to vėlavimo ekonominių ir politinių požiūrių gali iškilti sunkumų. Nes matome, kad prognozuojamas mažėjimas ekonominio augimo. O kaip jūs apie tai manote? Ar yra tokia rizika, kad to vėlavimo atsiras? Ar 2020 metus pasieksime taip ir nesusitarę dėl visų šitų projektų? Tai štai, toks būtų mano pirmas klausimas. Mano antrasis klausimas būtų susijęs su Interreg. Puiku yra tai, dėl ko buvo, buvo balsuota ponė Krell, tai visiškai teisingai pabrėžė. Ar bus galima ir toliau dirbti trilogose ir galiausiai ar bus tie visi projektai gyveninti. Po dviejų dienų mano šalis Graikija ratifikuos istorinį sustarimą su buvusią Makedonijos, Jugoslavijos Respublika Makedonija. Tai yra puikus susitarimas, džiaugiasi tuo visos ES institucijos - taryba, parlamentas, komisija. Ir galiausiai bus atverstas paskutinis puslapis, e, nes 30 metų buvo tas klausimas nagrinėjamas. Tačiau politinės sėkmės nepakaks. Piliečiai abiejose šalyse turėtų gauti daugiau europinių lėšų, kad tas istorinis puslapis būtų atverstas naujas tas puslapis sėkmingai. Dėl supaprastinimo sutinku su jumis. Europos parlamentas ir Europos komisija daug ką nuveikė supaprastinimo siekdama, bet nereikėtų taikyti dviejopų standartų. Pavyzdžiui, Europos komisija atsižvelgia į kitus kriterijus ne tik BVP, kalbant apie lėšų skirstimą. Socialiniai kriterijai, nedarbo lygis yra svarbus. Visa tai yra gerai. Tačiau, kai dėl bendrųjų nuostatų reglamento, kodėl BVP yra kriterijus, o neatsižvelgiama į kitus, kodėl tai yra tik vienas kriterijus, e, nes kitais atvejais remiamasi ne vienu kriterijumi. Norėčiau dar pasakyti štai ką. Fondai migracijai bus bendrojo e, nuostatų reglamento dalis. E, migracijos rautas yra našta primančioms valstybėms daugumą atvejų. Tai reiškia, kad ES nepateikia europinio sprendimo e, pabėgėlių problemai. ES negali imtis sprendimų kaip tokia. Ir taip nutinka, kad tos primančios šalis, tokios kaip Graikija, patenka į labai keblę padėtį. Nes tai šaliai tenka didžiulė papildoma našta. Be kita ko, salose e, yra labai daug problemų susijusių su jų pasiekiamumu. Net jeigu ir buvo atliktas puikus darbas, kalbant apie bendrų nuostatų reglamento, mano frakcija siūlys pakeitimus siekiant to papildomumo. Negalima būtų bausti regionų tam tikrų tik už tai, kad jų vyriausybės netinkamai užtikrino visos situacijos valdymą. Tai štai e, Tokia yra mūsų problema. Dėkoju. Tęsime klausimų seriją, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sako ponė Breso. Sveikiname atvykusią į mūsų posėdį, ponė komisarė. Noriu paminėti du dalykus. Kaip jau minėjo kolegos, Nebus įmanoma trilogiją tinkamai užbaigti visų darbų, jeigu nesusitarsime dėl skaičių. Tai galioja kiekvienam iš reglamentų, dėl kurių dabar diskutuojame šiame komitete. Tai reiškia, kad net jeigu bus ir įmanoma žengti pirmin ir susitarti dėl kai kurių dalių, galiausiai niekas nebus nuveikta, jeigu nesusitarsime dėl visko ir dėl to parlamentas savo pozicijos laikysis labai tvirtai. Nes tai yra vienintelis būdas išsaugoti tas visas temas ir išlaikyti jas tokias svarbias. Norėčiau paklausyti, ką manote, ponė komisarė, ką mano daryti Europos komisija ir jūs, kad būtų galima pasiekti sutarimo Galiausiai tai nebus labai lengva padaryti iki mūsų kadencijos pradžios. Bet būtina turėti pagrindų susitarimą, kuris leistų numatyti tam tikras galimybės ir, kaip jūs sakėte, e, kad, dėl kurio būtų galima susitarti spalį, nes naujasis parlamentas jau ko gero spalio mėnesį turės reikiamą komitetą, kuris tęs šias diskusijas reikėtų baigti aptarti visus tuos reglamentus, ne tik bendrų nuostatų reglamentą. Ir jeigu dabar to nepadarysime, tai nežinau, kada galėsime tai padaryti, kaip tilpsime į laiko grafiką. Kitas klausimas, irgi toks pat labai svarbus. Visi, kurie esame kilę iš kalnuotų vietovių, iš kaimiškų vietovių, periferinių vietovių Europos Sąjungoje, mūsų mes esame gal pusė ES žmonių, būtent iš tokių regionų. Mums patiktų, kad galėtumėte užbaigti savo įgaliojimus, paskelbę tokią darbo tvarkę, kurios prašėme paskelbti. Tai turėtų būti skirta žemės ūkio ir kalnuotoms ultraperiferinėms vietovėms. Nes įsigaliojus naujam reglamentui, kuris atrodo labiau bus susijęs su europinė orientacija, kai dėl lėšų panaudojimo. Svarbu būtų tai, kad tos visos kryptis būtų tinkamai diversifikuojamos. Pavyzdžiui, skaitmeninė darbo tvarkė miesto zonose reiškia vienus dalykus, kalnų zonoje tai reiškia visai kitus dalykus, ten problemos didesnės. Jeigu problemos panašios, jų sprendimo būdai yra skirtingi, kaip, pavyzdžiui, su miestų darbo tvarkė, ten yra pasakyta, ka, kaip išspręsti problemas miestų vietovėse. Mesgi turėtumėm turėti kažką panašaus, kas būtų skirta e, regionams, kad jie galėtų pasiekti savo tikslų. Pavyzdžiui, dėl skaitmeninės darbo tvarkės, tokiuose marginalinėse E, vietovėse, kaimiškose, kalnuotose vietovėse. Čia mes lauktume, kad šiuo laikotarpiu, pirmininkaujant Rumunijai, jūsų šaliai, jūs galėtumėte būtent pradėti šiuos darbus. Užmest kabliuką, taip sakoma. E, ir galėtume tuo būdu padėti visoms teritorijoms, ne tik kai kuriems regionams. Nes kai kuriuose regionuose augimas yra lėtas dėl to, kad mums nesiseka tinkamai sutelkti pagalbą regionams. Vieni išsisuka, kiti atsilieka, tuo būdu į atsilikimo e, srovę tą patenka visa Europos Sąjunga. Norėčiau paklausti, ar esate numatę, ką nors, kad būtų pradėtas būtent šis darbas. Dėkoju. Ačiū. Kolega Novak, žodis jums. Pone komisarė, EPP koordinatorių vardu norėčiau pasveikinti jūs atvykusią į posėdį. Aš esu bendra pranešėjas dėl bendro nuostatų reglamento. Noriu padėkoti Jums už atliktą darbą. Kaip žinote, šiandien mes baigėme pirmąją procedūrą parlamente parlamente mes pasiekėme sutarimą ir pakankamai didelį balsų daugumą. Laukime kitos plenarinės sesijos, kur tikimės gauti įgaliojimus, kad parlamentas galėtų pradėti dėrybos. E, kita ministrė atsakinga, e, kita, kita e, Rumunijos atstovė atsakinga už sanglaudos politiką svečiavusi mūsų posėdį, išklausime jos pradinę poziciją, esame kartu dirbę. Ir vienas iš svarbiausių žingsnių ir pakeitimų, kuriuos siūlėme savo pranešime, yra pakeisti pavadinimą. E, kas galėtų būti įtraukta, kokia galėtų būti apriptis to reglamento. Mes pasiūlėme naujų dalykų. Mes manome, kad reikėtų tinkamai siekti daugumos balsų. Ir mes norėtume sužinoti jūsų nuomonę dėl šių svarbių dalykų. Be abejo, esminiai dalykai, jūs žinote, kokie yra pranešime. Aš dabar čia visko nekartosiu. Kaip sakė mano pranešėjai, ponė Konstanca, jums viskas yra aišku, mes galiausiai turėtume visi rasti bendrą poziciją dėl, pavyzdžiui, kofinansavimo procento, perkelimo lėšų ir panašiai. Tačiau svarbiausias klausimas būtų darbo pradžia jau tada, kai parlamentas gaus reikiamus įgaliojimus ir mes tuomet galėsime nagrinėti svarbiausius klausimus. Kaip jums atrodo, kaip tas darbų grafikas atrodo, ką nuveiksime ar spėsime? Ačiū. Ačiū, toliau ponas Būda, prašom. Ačiū, ponia pirmininkė. E, sveika atvykusiai, ponia komisarė. Noriu padėkoti Jums už visas pastangas skirtas anglodos politikos paramai. Tuo pat metu norėčiau pabrėžti tai, kad nepakanka e, mums apsiriboti teikimo valstybėms narėms dokumentų, kurie nurodo, kokiu keliu reikia sąnaudos politikos srityje. Aš norėčiau pateikti Jums Rumunijos pavyzdį. Neseniai, 2014 metais, kom, institucijų, kurios vertina ir dėgia projektus panaudojant ES lėšas, jų įgaliojimai pasikeitė. Ir tuo tarpu kitos organizacijos, kurios neturi kompetitingų darbuotojų ir negali tinkamai Europos projektų vykdyti, e, gavo tuos įgaliojimus. Ir man labai gaila, kad turiu pateikti Jums savo šalies pavyzdį. Norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į būtinybę, būtent būtinybę galvoti apie formulę, kurią galima būtų pristatyti vietos valdžiai, kad jie, e, pagal kurią būtų paskiriama vykdanti organizacija projektą kad jie nemanytų vietos valdžia, kad tam tikri projektai jiems nėra prioritetai. Tai yra Europos komisijos projektai, pavyzdžiui, skiriant 150 milijonų e, regioniniai ligoniniai, bet vyriausybė sako, kad tai nėra jų prioritetas. Ir tokiu konkrečiu atveju e, vietos e, valdžia vis tiek turėtų sugebėti statyti tą ligonę, net jei vyriausybė tam ir prieštarauja. Reikia rasti mechanizmą, kuomet vietos valdžia galėtų vykdyti tokius tikslus, nepaisant vyriausybės norų. Nes kitaip tie pinigai iš komisijos skiriami nebūtų išleisti. Aš manau, kad vienai par kitaip reikia vietos valdžiai ar regioniai valdžiai pasiūlyti galimybę sukurti ir juridinius pajėgumus, kurie leistų jiems pasinaudoti Europos lėšomis, atsižvelgiant į to regionų specifinius poreikius. Faktas yra tai, kad e, Rumunijoje yra vakarų alijansas, kur įvairiaus departamentai bendrabiauja ir e, pagal savo uh, bendrus poreikius, bando ieškoti jiems tinkamų sprendimų. Tai paskatintų regioninės politikos vykdymą būtent. Negalime statyti 50 km kelio vieną kaimelį. Reikia kad to, tokia ligoninė, pavyzdžiui, tarnautų visam regionui. Todėl reikia vietos valdžiai suteikti įgaliojimus, kad jos pačios galėtų plėtoti Europos projektus, ypač per, per kitą finansinį laikotarpį. Ačiū, turiu ponę Maletič, prašom. Ačiū. Aš taip pat norėčiau e, pasveikinti komisijos narę. Daugelis kolegų jau minėjo tos trūkumus, kurie buvo pasiūlyme ir aš tikiuosi, kad per trialogą jūs paremsite Europos parlamento e, pozicijas ir dėl e, lėšų perkelimo, taip pat kofinansavimo apribojimų. Nežinau, ar kas nors minėjo rezultatų rodiklių e, skaičiaus padidėjimą iki 25. Žinau, kad mes galvojame daugiau apie rezultatus, bet ar tai susiję labai su rodikliais tais, nes jie komplikuoja įgyvendinimą ir stebėseną. Taip pat manau, kad turime pergalvoti taip pat ir programavimą, nes pavyzdžiui, dabartiniu laikotarpiu 18 metai buvo penktieji realiai gyvendinimo metai. Aš manau, kad visos valstybės narės, kuriams pavyko panaudoti visas skirtas lėšas iki penktųjų metų pabaigoje, sugebės viską gyvendinti. O dabar naujame reglamente yra nauja taisyklė 5 plus 2. Taigi reikia pagalvoti, kaip tai atsispindėjus įgyvendinime ir procesų greityje. Kitas dalykas, aš manau, turėtume atsižvelgti į tai, kad netvėrėme 22 priedo ir dar turime aptarti tą faktą, kad ne visiškai aišku yra, kaip bus e, skirstamas lėšos, bet aš tikiuosi, kad galiausiai bus e, numatytos didesnės e, sumos per DFP darybas ir galiausiai nereikės mažinti lėšų skiriamų sanglaudos politikai. Ir paskutinis klausimas susijęs su, su sąlygomis ir tai, kad lygiai egzistuoja reglamentų kurie turi būti taikomi ir yra susijęs su sanglos politika. Pavyzdžiui, e, teisės viršenybės principo laikymasis. Turbūt daug geresnis sprendimas būtų, jeigu vyriausybė, kuri neslaiko teisinės valstybės principų, tiesiogiai į Europos biudžetą mokėtų konkrečią sumą, pavyzdžiui, 0,2 procento BVP, kaip numatyta ir 6 ir 2 dokumentų paketų atvejais, o ne blokuoti tuos lėšas, kurios turėtų būti mokėt, mokamos e, paramos gyvėjams, nes problemos kyla vyriausybės lygmenių. Taigi e, per trilogus turėtume kartu ieškoti sprendimų šiems klausimams. Ačiū, traupanas Celer, prašom. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė komisijos nariai, už bendradarbiavimą, kuris buvo iki šiol puikus. Ir pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie tarpvalstybinį bendradarbiavimą. Komisija pateikė labai gerų pasiūlymų, kad tarp valstybinės programos e, neturėtų apsiriboti ES sienomis, bet galbūt jas būtų galima išplėsti, panaudojant finansavimo priemonės, kad būtų dirbama už ES sienų, kad būtų galima dirbti kartu su valstybėmis, kurios yra kandidatės tapti ES narėmis ar E, tai yra šaligas, su kuriamis e, partnerystės sustarimus. E, Greikijos kolega minėjo šio aspekto svarbą. Parlamentas gan greitai dirba rengdamas rezoliuciją dėl šio naujo reglamento. Ir tai padarėme sėkmingai praėjusią savaitę, nes mes tikimės greitai pradėti ir darybas trilogose, kad būtų galima užtikrinti teisinį iškumą visiems, kurie norėtų dalyvauti tokiuose programuose, nes mano nuomonė, tarp valstybinis, tarptautinis bendradavimas yra labai svarbus Europos veiksmų elementas ir sanglaudos taip pat, ypač tais laikais, kai matome, kai žmonės e, krypsta į nacionalizmą daugelį valstybių. Manau, kad turime dėti dar nesnes pastangas e, padaryti kaip galima daugiau jeigu, pavyzdžiui, žmonės nori dirbti kitoje šalyje. Taigi šis reglamentas čia būtų labai naudingas. Be to, taip pat sveikinu komisijos pasiūlymus dėl naujų mechanizmų skirtų nugalėti įvairias e, administracinės naštas ar valstybinėme bendradavimą. Tai yra iššūkis, aišku. Ir E, kai kuriuose valstybės narėse ir regioniai parlamentai gana nenoriai tai reagavo. Aš apgailestauju, kad mes ne, nepadarėme šio mechanizmo netgi labiau privalomo parlamente. Ir leidžiama valstybėms narėjams pačioms priimti sprendimus dėl gyvenimo. Aš manau, kad tai žingsnis atgal. ir galbūt nepaisant tos situacijos komisija ir toliau pabandys įtikinti valstybės narės, koks svarbus šis mechanizmas yra. Kad būtų galima nugalėti vairiausias administracinės ir teisinės kliūtis, kurias minėjau, ir kad galėtume bendrarauti dar geriau. Na ir linkiu, linkiu Jums ko geriausios sėkmės dirbant šiame, šiame, šią kryptimį, kadangi E, pirmininkauja Rumunija dabar ES taryboje, tai aš tikiuosi, kad jūs turite gerų ryšių su Rumunijos vyriausybė ir galėsite jos įtikinti, kad jie e, prisijungti prie šio trialogų e, darybų dėl tarpusiminio bendradarbiavimo ir mums pavyks dirbti gerai. Labai ačiū. Tokie buvo Redži komiteto narių klausimai. Labai daug klausimų, taigi duodame jums dabar keletą minučių pakomentuoti ir atsakyti į šios klausimus. Labai ačiū, man labai visada įdomu išklausyti jūsų, nes puikiai žinote e, šią politiką ir kartu mes galime rasti sprendimus. Aš suprantu, kad dirbame kartu, kad jau dirbam kartu keturis metus ir tai yra paskutiniai mūsų metai E, šiame darbe, gal kitais metais aš būsiu vėlgi kartu su jumis, na, kaip ten bebūtų, pabandysiu atsakyti jūsų klausimus ir komentarus. Pone Krell, Konstanca, puikiai žinote, kad partnerystės principas yra vienas iš mūsų politikos ramščių. Ir noriu padėkoti jums visiems ir asmeniškai jums už paramą ir už paramą svarstant supaprastinimo pasiūlymus. <clears throat> Iš tikrųjų, manau, kad turime būti budrus. Ir pasitengti negrįžti prie tų pačių taisyklių, dėl kurių visos šalis skundžiasi. Ne viena šalis, kurioje lankiausi, nesusilaikę, nepasiskundusi dėl to viso sudėtingų taisyklių. Manau, kad praėjus ketveriems metams dirbant su taisyklių pakeitimais, pats laikas imtis radikalų supaprastinimą. Žinoma, dėl paties biudžeto, tai galiu pasakyti, kad džiaugiuosi, kad mums pavyko išlaikyti didžiausią voką e, sąnaudos politikai 373 milijardus 27 valstybėms narėms, bet žinome, aš būčiau norėjusi didesnio biudžeto mūsų politikos sričiai. Bet kadangi turime kylančių iššūkių kontekstą tokį, tai buvo geriausias kelias į priekį, siekiant sformuoti subalansuotą, bet ambicingą biudžetą. Aš tikiuosi, kad Europos Sąjungos taryba turės išminties ir skirs daugiau išteklių mūsų politikos ryčiai. Dėl trialogų aš tikiuosi, kad pavyks pradėti trialogus nedelsant po to, kai bus bus patvirtintas įgaliojimai plenarinėme posėdėje dėl kontrolės priemonių. Dėl supaprastinimo, poniai Tomašič, turėčiau atsakyti. 80 procentų mūsų lėšų per kitą programavimo laikotarpį buvo skirta mažiau išsivyšusiems regionams. Aš manau, kad supaprastinimas ir komunikacija yra labai svarbus aspektai. Svarbu ne tik pinigai. turime daug priemonių ir programų. Žinote, kad pirmasis sprendimas, kai aš pradėjau dirbti komisijoje, buvo tas, kad e, įkūriau geresnio gyvendinimo darbo grupę aštuoniuose valstybės narėse, kurios atsilikidėjo ir iš tikrųjų mums pavyko padėti joms. Visi ekspertai lankėsi konkrečiai vietose, padėjo vietos nacionaliniai valdžiai. Iš tiesų, kad taip vadinamos naujosios valstybės narės visada turi problemų dėl administracinių gebėjimų, e, problemų išsiaiškinant reglamentus, juos bandant suprasti ir aš tikrai palaikau keitimosi patirtimi būdus Ir tokios valstybės narės kaip Kroatija, pavyzdžiui, kuri yra narė nuo 2007 metų narė, jiems sunkiau, bet akivaizdu, kad visos 12 naujų valstybių narių atėjusio į ES po 2004 metų padarė įspūdingą pažangą naudojant ES lėšas. Pavyzdžiui, Bulgarija 80 procentų visų viešų investicijų yra iš e, naudojant, naudojant e, europinės lėšas Rumunija taip pat. Ir labai svarbu ir toliau padėti šioms valstybėms narėms. Žinoma, mes joms padėsime darybose per, dėl naujo programavimo laikotarpio ir pasirašant partnerystės sustarimus. Pana Van Mintelburg, ačiū Jums už Jūsų pasisakymą. Jūs teisus. Dėl to, kad projektų kokybė yra svarbu. Ir labai dažnas reiškinys yra mokėjimai paskutinę minutę, ne tik Rumunijos atveju, bet ir kitų šalių atvejais. Daug mokėjimų pateikta gruodžio mėnesio, dabar auditorių pareiga išsiaiškinti, kad tos programos būtų pakankamai kokybiškos. Iš tiesų, 18 metų pradžioje Rumunijoje buvo kilus kilęs pavojus, bet kad bus panaikinti jo asignavimai regioniniams programams daugiau kaip 800 milijonų eurų. Mes pakeitėme veiklos programas, kad tos lėšos būtų perkeltos iš tų sektorių, kur, pavyzdžiui, mažesnis apsarvavimas buvo, pavyzdžiui, miesto transportas, į kitas e, sritis, pavyzdžiui, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kur programavimas buvo geresnis. Taip pat priemėme e, alternatyvių projektų dėl greitųjų pagalbų, pavyzdžiui, 700 greitųjų pagalbos, pagalbos automobilių pirkimui. ir vykdėme Rumunijos valdžios prašymą panaudoti ES lėšas. Taigi, kaip minėjau, tas lankstumas jau yra ir jis galioja visoms valstybėms narėms. Daugelio valstybių atžvilgių pakeitėme veiklos programas, pavyzdžiui, kad padėtume joms e, su migrantams dirbti. Mūsų tikslas yra padėti valstybėms narėms, o ne prarasti tuos pinigus. Ir galiu patikinti Jūs, kad taisyklių yra laikomasi, nepaisant to, apie kokią valstybę narę kalbame ar apie kokią sumą. Taikome tokius pačius griežtus patikrinimus ir kai tik tai pamatome, kad reikia veikti, mes nebejodami tai darome. Dar, na, aišku, tiesa, kad neturėjome išteklių ir laiko, kad pradėtume tikrinti visas programas, kurios buvo pateiktos gruodžio mėnesį bet mūsų auditoriai jau pradėjo tikrinti tas programas, ar jos tinkamos finansavimo ar ne. Svarbu tai, kad išvengiame automatiško asignavimų panaikinimo. Ir nebūtume turėję, neturėjome programų toms lėšoms. Dabar tos programos yra, mokėjai, ir žiūrėsime, ar pakankamos kokybės tos programos yra ar ne. Kaip ten bebūtų, noriu pasakyti, kad tos pačios taisyklės taikomas visoms e, valstybėms ir tą darome kiekvienos valstybės atžvilgių. Ponai Papadimulius noriu padėkoti už komentarus. Ką tik atėjau iš sustikimo su Graikijos ministru atsakingo už skaitmininę sritį, e, kas yra sritis svarbi kaimo vietovėmis. Aš, aš žinoma, tikiuosi, kad sustarsime, kaip galima greičiau. Kaip jau sakiau, žanginėjame pasisakymę, turime, kaip galima greičiau pradėti trialogus, mes esame pasirengę ir, kaip suprantu, jūs taip pat esate pasirengę ir aš tikiuosi, kad taryba bus pasirengusi taip pat. Mano požiūriu, galima pradėti dėrėtis jau rytoj dėl tarp valstybinio bendradarbiavimo ar kitų dalykų, kurie čia buvo minimi tikrai mes norime pradėti kaip galima greičiau. Tačiau viską stabdo taryba, nes matau, kad jūs esate pasirengę taip pat. Taigi tikėkime, kad mums pavyks pradėti trialogus greitai. Dėl Makedonijos buvo ginčas dėl jos pavadinimo, atrodo, kad dabar jau einama teisinga kryptimi. Ir čia, aišku, vėlgi bus galima taikyti tarpslyvinio bendradavimo taisyklės. Dėl salų ir sumų, tai yra įprasta, įprasti klausimai, kuriuos užduoda ponas Breso ir ponia Breso ir ponas Papadimulis. Breso Kaip žinote, mes bandome reaguoti į specifinius regionų poreikius. Ir išsiaiškinta, kokie iššūkiai kyla įvairioms e, valstybėms narėms, įvairiems regionams. Turėjome galimybę apie tai kalbėti ir jūsų komitete, ir plenarinėje sesijoje. Aš manau, kad nauji pasiūlymai suteikia lankstumo e, e, dėl finansinio asignavimo ir programavimo tose šalise. Kaip sakiau, pradėsime darybas su kiekviena valstybė nare kovo mėnesį. Na ir dabar jų reikalus pabrėžti naujosiuose partnerystės sustarimuose, kokie yra regionų specifiniai poreikiai. Kaip ten bebūtų, mes norėtume, kad kitame programavimo laikotarpiu būtų labiau priderintos intervencijos regionuose, ypač panaudojant integruoto teritorinio vystimo priemonės ir mes remsime ateityje taip pat, e, kai aptarnėsime programas. Bet dėl supaprastinimo ir kad daugiau neapribuotume programų, kurios skirtos tokiems iššūkiams, mes nereguliavome taikymos ryties ir intervencijų modulių. Manau, kad tai yra sprendimai, kuriuos reikia priimti nacionalinių lygmenių ir kaip ir labiausiai nutolusių ir menkai apgyvendintų regionų, tai čia yra specialūs asignavimai, kurie bus numatyti. Mes naudojam BVP vienam gyventojui rodiklį ir turėjom daugiau kaip 20 įvairių scenarijų, bet šitas labiausia tinkamas subalansuotas metodas. Jis buvo naudojamas nustatant sanglaudos vokus valstybėm narėm laikotarpiu nuo 2000 iki 2006 metų. Ir tas metodas remiasi nacionalinių ir regioninių klėstėjimų. Ir mes rėmėmės BVP vienam gyventojui ir naujus rodiklius įtraukiame kaip klimato kaita, švietimas, sveikata ir taip toliau. Ir turint galvoj tas apsauginės priemonės, kas irgi yra svarbu, tai Aš manau, kad mūsų pasiūlymas yra teisingas ir subalansuotas. Bet žinot, kad dėrybos dėl daugiametės finansavimo programos labai sudėtingos ir reikia laiko viską subalansuoti. Ir ne vienas iš jūsų minėjote tą darbų grafiką. Mes turim padaryti viską, kas žmogiškai yra įmanoma per šią parlamento kadenciją, nes nežinom, kaip atrodys kitos kadencijos parlamentas, kada galės mm, tas dėrybas pratesti. Ir aišku, tas vėlyvas DFP tvirtinimas nėra gerai. Turėtume būti pasimokę iš praeities pamokų, nes dėl mm, to, kad gan vėlai reglamentai tvirtinami valstybėse narėse irgi vėluoja e, projektų įgyvendinimas, pirmininkas Junkeris ir kiti sako, kad turime susitarti dėl DFP iki parlamento rinkimų, bet dabar jau nusikėlė tas mūsų tikslas į 19 metų rūdienį. Ir aš esu tikra, kad mums pavyks. O dėl kaimo plėtros ponas Novakovas išėjo. Aišku, gerbiu jo pasiūlymus, bet komisijos jau pasiūlymas padarytas ir mes turim laikyti. Laikytis to, ką komisija siūlo, kofinansavimo lygis Pone Maletič klausia. Tai bus dėrybų dalis, o aišku, kad dėrybas reikia pradėti kaip įmanoma greičiau ir tada žiūrėti, kaip viskas vyks. Ir kalbant apie kofinansavimą, mes norim daugiau atsakomybės valstybėm narėm palikti, toliau įstatymų viršenybę. vėlgi mm, valstybių narių atsakomybė. Bet dabar pažiūrėkime, kaip taryba sureaguos į tą parlamento pasiūlymą ir kas bus toliau ponui būdai. Noriu padėkoti. Noriu pabrėžti, kad labai norim padėti valstybėm narėm, bet negalim primesti jom, kai kalbame apie tuos naudos gavėjus, tai valstybės narės sprendžia, kas yra naudos gavėjai, tai šiuo atveju kalbame apie tris regioninės ligoninės. Ir aišku, reikia prašymo iš nacionalinių institucijų, o pagal kitą programavimo laikotarpį yra reikalavimas, kad tiesiogiai bent 6 procentai būtų skirti vietos valdžiai ir mm, būtų tiesiogiai valdžio, vietos valdžios tos lėšos valdomos. Tai būtų miestai, vietos valdžia. Iš Europos regiono plėtros fondo lėšų. Tai e, tas bus įgyvendama per vietos plėtros strategijas, siekiant padidinti planuotų veiksmų efektyvumą. Ir iš tiesų pritariu Jums, kad tikrai Bruselis nežino visko geriau negu vietos valdžia. Ir net nacionalinė valdžia kartais nežino, geriau negu vietos valdžia, kur geriausia būtų investuoti. Tai tiek ir atsiprašau, kad taip ilgai užtrukau atsakydama, dėkoju Jums už kantrybę ir laukiame, kad kuo greičiau galėtume dėrybas, trilogus pradėti. Ir ponui Zeller norėčiau pasakyti, kad tarp valstybinis bendradarbiavimas man irgi labai artimas dalykas ir mes jau vakar buvom pasirengę pradėti dėrybas, reikia paspausti tarybą ir komisija ir parlamentas turėtų mm, paspausti tarybą, kad viskas vyktų sparčiau, kad galėtų prasidėti dėrybos. Dėkui. Dėkoju, gerbiama komisarė. Mes bandėm mm, tuos klausimus pateikti Rumunijai kaip pirmininkaujančiai šaliai. Bandėm paspausti dėl kuo greitesnės dėrybų pradžios. Matysim, kaip seksis. Dėkui Jums už atsakymus, dėkui Jums už gerą bendradarbiavimą ir labai tikimės, kad iš tiesų bent kai kurios dėrybos galės prasidėti, galės būti pradėtos. Gerbiami kolegos, tai buvo paskutinis klausimas mūsų darbo tvarkėje. Šiandien mums tokia intensyvi diena. Gavote elektroninę žinutę su koordinatorių sprendimais, ar galėtume jiem pritarti. Nematau, kad kas nors prieštarautų. Kiti klausimai, ar kas turėtų ką čia pakomentuoti, aš turėčiau E, šiai dienai buvom planavę naujametinį e, vakarėlį, tikrai nusipelnėme visi e, po taurę vyno E teritorijoje, pirmoje, pirmame A aukšte, ten, kur praėjusį kartą šventėm naujus metus, šeštą valandą kviečiu visus tauriai vyno o kitas mūsų posėdis vyks 14 vasario Strasbūrė. 14 vasario Strasbūrė. Atšaukėme 7 vasario posėdį ir susitiksime 14 vasario Strasbūrė. Pirmininkė dėkoja vertėjim, vertėjai dėkoja klausiusiam. Dėkoju visiems, posėdis baigtas.